ir jie yra patvirtinti. Ar kas nors prieštarauja, jei ne, įgaliojimus tikriname. Teisės reikalų komitetas siūlo pagal 117 darbo tvarkos taisyklių straipsnį atsaky, e, atsakyti į tekstą, kuris yra pateiktas e, mūsų elektroninėje svetainėje. Jei nebus prieštaraujančių remiantis 212 straipsniu, tai e, formuluoti liks galioti. Teisės reikalų